12 valandą Suomijos institucijos mane informavo apie tai, kad ponė Ronen Lernen 27 dieną buvo išrinkta Europos parlamentą ir jį pateiks kolega Sampo Teru. Noriu pasveikti naują kolegę ir norim priminti, kad pagal darbo tvarkos taisyklės ji gali dalyvauti parlamento ir jo institucijų.